Dear President, Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Labas vakaras, pradedame posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra ponios Janako pranešimas dėl partijų finansavimo. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai, prašau.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 Ir, ir jame atsižvelgiama ne tik tai į politinės partijas, bet ir e, partinius fondus. Ir tiek teisinių pobūdžių, tiek ir politinių pobūdžių yra sukūriamas teisinis pagrindas tokioms partijoms kurtis ir joms finansuoti, kad jos Europos e, teisinės anglodos e, rėmuose kontekste galėtų tinkamai veikti. Konstitucinių klausimų komitetas pateikė, e, e, atsižvelgė į ir patvirtino pasiūlymą. Buvo labai nedaug pakeitimų pasiūlymų pateikta ir galiausiai mes padarėme išvadą, kad taip mes sieksime sustiprinti demokratinio matmens vaidmenį, tai yra piliečiai turi būti geriau atstovaujami partijų sistemoje, kuri turėtų būti sukurta. Ir Taip pat ir kyla finansavimo klausimas. Mes kalbame apie tai, kad reikia pateikti, e, e, nustatyti 10 procentų partijos nuo savų išteklių ribą ir taip pat sudaryti galimybę partijoms e, būti e, remiamoms. Dėkoju E, jums už tai, kad ir neišklausėte ir tikiuosi, kad e, šiam e, pranešimui bus pritarta. Dėkuoju. Ačiū dabar komisijos narys ponas Šefčiovič. Dėkuoju pirmininkė už galimybę aptarti su jumis šį pranešimą dėl Europos politinių partijų ir šių partijų finansavimo taisyklių. Dėkuoju Marija Taidžianaku už tai, kad parengė šį pranešimą. Mes manome, jog jis yra labai svarbus Žinome, kad Europos politinės partijos vaidina svarbu vaidmenį Europos sąrangoje. Būtent jos užtikrina, kad yra diskutuojama apie politinės problemas iš Europos perspektyvos prieš prasidedant rinkimams į Europos parlamentą. Tam, kad žinome, kaip dažnai būna, kad nedominuotų vien tik tai nacionaliniai klausimai. Aš tikrai tikiuosi aptarti šio pranešimo turinį, o reglamento 12 straipsnis, reglamento 2004-2003 kalba, jog šio reglamento taikymas turės būti vykdomas. Taip pat būtina padaryti būtinus pakeitimus dėl finansavimo sistemos. Mes taip pat sveikiname ponios Dženakų savos iniciatyvos pranešimą, kaip jau sakiau, ir taip pat jį lydinčią rezoliuciją kaip teigiamą žingsnį. Taip pat norime pabrėžti, kad dabartinio reglamento įgyvendinimas galėtų būti tikslesnis ir tobulesnis. Šiame kontekste, atsižvelgiant taip pat į balsavimą, kuris vyks šiame parlamente, komisija kviečia dar kartą peržiūrėti 2003-2004 metų reglamentą ir atitinkamus lydinčiosius teisės aktus. Atitinkamus teisės aktus būtina modifikuoti, taip pat reikės ir naujų teisės aktų. Komisija rimtai peržiūrės šias išvadas ir jei reikės imsis reikiamų iniciatyvų. Komisija taip pat e, sieks išsiaiškinti, kaip būtų galima per ilgesnį laikotarpį patobulinti 2003-2004 metų reglamentą tam, kad Jis geriau tiktų Europos lygio partijoms ir fondams tam, kad tokios partijos galėtų veikti tikrai europinėje erdvėje. Europos politinės partijos, tikrai žinau, ne pirmą kartą e, yra diskutuojamos, Europos parlamentas ne pirmą kartą ėmėsi tokių žingsnių, AFKO komitete buvo aptariami šie klausimai ir iš tikrųjų šis pranešimas aiškiai parodo, kokių sudėtingų praktinių, teorinių ir kitokių klausimų čia yra susijusių. Taigi tikrai būtina labai atidžiai ir išsamei panalizuoti šį pranešimą. Šiame pranešime taip pat kalbama ir apie kitus klausimus, apie pasiūlymus patobulinti finansinius reglamentus ir komisija taip pat mano, jog reikėtų toliau peržiūrėti teisėkurinius teisės aktus tam, kad būtų galima įgyvendinti būtinus pakeitimus. Baigdamas noriu pasakyti, kad ponios Džanakų pranešimas iškelia klausimus, kurie yra svarbus Europos integracijai ir demokratijos pobūdžiui. Dėl to šis pranešimas nusipelno mūsų visiško dėmesio ir aš tikiuosi, jog mes tiek šį vakarą, tiek ir ateityje pilnai padiskutuosime apie šios klausimus. Dėkuoju pirmininkė uždėmesį. Ačiū komisijos nariui Ševčiovič. Dabar frakcijos, frakcijų vardu kalbės e, parlamento nariai, pirmiausia, ponas Kasinį signor presidente signor commissario prima di tutto desidero ringraziare. leiskite pirmiausia padėkoti kolegei giannakou atlikus labai gerą ir išmintingą darbą. Kai kalbame apie politinės partijas, reikia atsižvelgti du pagrindinius sunkumus. Pavyzdžiui, mano šalyje tai yra labai svarbu. Tai taip pat yra svarbu, kai vyksta rinkimai į Europos parlamentą. Politinės partijos siekia dažnai nacionalinių interesų, o ne Europos interesų. Todėl visuomenė nelabai daug galvoja apie politinės partijas. Dėl šios priežasties mums reikia imtis tam tikrų veiksmų, ne tik dėl to, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis. Daugeliu, daugelio šalių konstitucijose apie nacionalinės partijas kalbama kaip apie neišvengiamus elementus, kuriant demokratiją ir viešasias gerybės. Ir aš čia kalbu ne apie įstatymus, bet apie šalių konstitucijas. Taigi pirmiausia, mes turime apibriežti Europos politinių partijų statutą. Mes nenorėtume, kad Europos politinės partijos būtų tik nacionalinių partijų uh, derinys. Tos partijos turėtų mąstyti ir veikti Europos dvasia. Ir šis reikalavimas yra labai svarbus, jeigu mes siekiame vienodų rinkimų įstatymų ir siekiame įsteigti tiek nacionalinės rinkimų apygardas, tiek ir Europinės rinkimų apygardas. Tokiu būdu Europos piliečiai galėtų jaustis labiau priklausantis Europos Sąjungai. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo išsakytus žodžius. Mano atstovavimas komitetas labai daug dirbo ties šiuo klausimu. Tačiau mes laukiame iniciatyvos iš Europos komisijos, kuri įtrauktų Europos politinės partijas į teisės sistemą. Politinėms partijoms reikia suteikti tei juridinio asmens statusą ir finansinį statusą, kad jos galėtų atstovauti visuomenės interesus. Taigi dėkoju kolegijai Džanaku ir dėkoju komisijos nariui už jo išsakytus pažadus. Dėkoju ponui Kasinį, dabar ponas Gerero Salom, trys minutės prašom. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, kolega Janaku. Dėkoju kolegijai už šio pranešimo parengimą. Jis tikrai padės komisijai žengti tolesnius žingsnius, kuriant geresnę partijų e, pripažinimo ir finansavimo sistemą. Europos demokratija yra dem, atstovaujamoji demokratija. Ir šios demokratijos struktūroje atsispindi sistema, kuri iš esmės nesikeitė nuo XIX amžiaus vidurio, kuomet liberalų revoliucija, e, revoliucijų dėka e, tauta turėjo galimybę savo likimą nuspręsti rinkimų, rinkimų, galim, rinkimų priemonėmis. Tačiau dabar reikia e, naujų galimybių e, išreikšti savo valią. Ir tai, tai Europos parlamentas čia gali tikrai padėti piliečiams, palaikyti piliečių iniciatyvą šiuo klausimu. Demokratijai visuomet reikia laisvo atstovavimo, o laisvas atstovavimas nėra įmanomas be partijų konkurencijos. Politinės partijos padeda to atstovavimo pluralizmą įtvirtinti. Ir demokratijos e, kontekste partijos ir turėtų e, dirbti pluralizmo vardan. Jos taip pat prisideda prie viešosios nuomonės formavimo, prisideda prie vyriausybių programų įgyvendinimo, koordinuoja ir harmonizuoja visuomenės interesus, prisideda prie visuomenės bendravimo arba tarpininkaujant tarp e, tautos e, arba visuomenės ir vyriausybių. Vienas politinių partijų atstovas parisa, yra pasakęs, kad politinės partijos nebuvo sukurtos tam, kad būtų pranešta tautai, kokiu poreikiu turi vyriausybė, bet kad būtų pasakyta vyriausybei, kokiu e, pageidavimu ir lūkesčiu turi tauta. Nacionalinių lygmenių tai puikiai veikia, o dabar Europos lygmenių taip pat turi e, būti gyvendinta puik, gerai veikianti sistema. Mums reikia sukurti tokią sistemą ir tokias galimybės, kurios padėtų Europos politinėms partijoms visoje ES teritorijoje įgyvendinti visus lūkesčius, patenkinti visus mūsų e, visuomenės lūkesčius. Ir yra labai svarbu, kad partijos įgytų teisinį statutą Būtent apie tai ir kalbama šiame pranešime. Partijoms reikia e, turėti galimybę veikti visoje ES teritorijoje ir laikantis demokratinių principų, reikia skirti tarp partijų e, pripažinimo ir partijų finansavimo ir kam reikia konkrečiai teikti finansavimą ir kokius veiksmus ir funkcijas. Ir mes tikimės, kad komisija sukurs tokius mechanizmus, kurie padės pagerinti dabartinę padėtį, nes kol kas e, ji nėra patenkinama. Dėkoju kolegai Gerėro Salom. Dabar dvi minutės kalbės ponas Ilčev. Ninkė. Dženakos pranešimas atsižvelgia į neseniai įvykusius pasikeitimus ir siekia sustiprinti piliečių interesus Europos Sąjungoje. Siekiant reglamentuoti Europos politinių partijų statusą šiandien reiškia sukurti piliečių visuomenę, pilietinę visuomenę be sienų. Šis pranešimas yra svarbus, todėl kad jis sustiprins Europos politinės partijas kaip atstovaujamąjį demokratijos instrumentą sąjungoje. Daugiau negu šimtas pakeitimų buvo pasiūlyta šiam pranešimui. E, to pasiekoje buvo priimti septyni kompromisiniai pakeitimai ir tai tik parodo tą susidomėjimą, kurį visi parodė parlamente šiam pranešimui. Siekiant padaryti, kad Europos politinė sistema taptų lankstesnė, patrauklesnė ir labiau atsilieptų į politinius pokyčius Europoje ir taip pat reglamentuotų be kitako Europos politinių partijų statusą. Čia nesiekiama sukurti vieningų Europos politinių partijų, tačiau sukurti bendrą modelį ir užtikrinti, kad partijos ir fondai veiktų labiau sinchronizuotų būdų. Taigi, mes turėsime pakeisti esamą padėtį, tą status quo, kurioje Europos politinės partijos yra tik, sakykime, nacionalinių partijų pratesimas. Taigi, siekdami e, šių plataus užmojo tikslų, mes turėsime atspindėti Europos piliečių individualų dalyvavimą Europos politinėse partijose. Šiame pranešime buvo paliesta svarbių ir jautrių temų, pavyzdžiui, tinkamai daromas skirtumas tarp kriterijų dėl to, kaip reikėtų įsteigti Europos politinę partiją viena vertus ir kita vertus dėl to, kaip reikėtų finansuoti politinę partiją. Taigi komisija dabar galės pradėti darbą dėl naujos, naujos skyriaus finansinėje perspektyvoje e, ar apie e, politinės partijas. Dėkuoju. Ja, Ponas Velca, ačiū ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Aiškios taisyklės politinėms partijoms Europoje yra labai svarbios, siekiant e, toliau plėtoti Europos pilietinę visuomenę ir plėt, e, aktyviai prisidėti prie politinių diskusijų ir taip pat įgyvendinti e, tikslą, e, kad e, politinių lygmenių vykstantis rinkimai iš tiesų vyktų europietiškąją valdžią dvasia. Aš dėkoju poniai Džanaku už jos pranešimą, prie kurio mes visi intensyviai dirbome. Pradžioje nesutiko, negalėjome sutikti su visais jos pasiūlymais, tačiau galutinis rezultatas yra iš tiesų geras ir mes jam pritarėme. Norėčiau atkreipti sudėmėsi į kai kurios dalykus, kurie mums buvo labai svarbus diskusijų metu. Pavyzdžiui, tai, kad mes manome, jog partijos, kurios nori dalyvauti demokratinėje, konkurencinėje kovoje, iš tiesų turi būti demokratiškos, tai pasakytina ir apie partijos organų rinkimą, kandidatų sąrašų sudarimą, apie tai kalbama penktajame penktojoje pastraipoje. Kiti svarbus punktai, nenorėčiau jų minėti, jų yra daug, tačiau vienas yra man ypač svarbus. Tai yra būtinybė turėti bent vieną narį Europos parlamente. Pradžioje buvo e, nustatytas kitokios taisyklės tokioms partijoms pripažinti ir finansuoti. Tačiau e, e, Aš manau, kad ši nuostata yra labai svarbi. Reikia daryti skirtumą tarp partijos pripažinimo ir finansavimo. Pripažinimas reiškia, jog partija turi e, turėti galimybę e, veikti e, e, e, efektyviai ir konkuruoti su kitomis partijomis demokratiniais principais, demokratinėmis vertybėmis. Ir aš manau, kad šis rezultatas, kurį pasiekusi mūsų kolegė Genaku, yra tikrai labai geras ir mes visi galėsime jam pritarti. Dėkoju kolegoj Hefner, dabar ponas Henan. Pone pirmininkė, Demokratija tai ne tik e, toks, tokia periodinė teisė. Demokratija priklauso nuo sąryšio tarp vyriausybės ir piliečių. Kad demokratija funkcionuotų, reikia piliečių, reikia žmonių. Mes kalbame apie mes, mes demokratiją. Ir mums tik nepakanka tos sistemos galios. Mums reikia žmonių. Taigi negalima sukurti institucijų vien tik tai biurokratinėmis priemonėmis. Mes tą bandėme padaryti ES, kūrėme Europos parlamentą, politinės partijas, rengėme rinkimus, tačiau negalima priversti žmonių jaustis europiečiais, taip kaip žmonės jaučiasi norvegais, portugalais, ispanais ir taip toliau. Partijos turėtų plėtotis ir aukti organiškai. Jos turi turėti bendrą interesą ir bendrą tapatybę. Ir mes to užtikrinti viešuoju finansavimu ir biurokratinėmis priemonėmis negalime. Mes prieštaraujame tokiems teisės aktams, mes prieštaraujame tarp valstybinėms politinėms partijoms ir mes priešinamės bendram Europos statutui, taip pat lėšų biudžete didesniam numatymui, nes mes manome, kad dabartinėmis ekonomikos sąlygomis tai yra sudėtinga, tai yra lėšų švaistimas. Be to, kaipgi užtikrinti, kad tokios tarpvalstybinės partijos veiksmingai leistų lėšas. Mes negalime sukurti europiečių, leidžiant vieš, viešas lėš, lėšas. Mes negalime įtikinti žmonių klaidingomis mintimis ir dėjomis patikėti. Dėkoju kolegui. Dabar pusantros minutės panašoltis. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėlyje kolegos. Galiu tik tai pasveikinti tai, kad Europos parlamentas rimtai vertina Europos sprendimų prieimimo procesų demokratizavimo klausimą. Ir tas kelias e, turėtų būti, tuo keliu turi būti žengiama ir kalbant apie Europos politinių partijų finansavimą, apie ką kalba ir ponė Džanaku. Nes iki šiol daugybę metų Europos politinės partijos negalėjo būti lygiavertėmis nacionalinių partijų partnerėmis. Mums reikia politinių partijų ES lygmenių, kurios būtų labai tvirta, sudėtinė mūsų visuomenės dalis, demokratinės struktūros dalis ir vaidintų labai stiprų vaidmenį e, rinkimuose Europos parlamentą, kuriant Europos e, visuomenės, e, plėtojant visuomenės nuomonę. Man atrodo, kad ponė pranešėja galėjo parodyti daugiau drąsos savo pranešime. Europos parlamentas vis dėlto šią iniciatyvą žengia tikrai didelį žingsnį, kuriant e, Europos politinių partijų sistemą. Tai yra žingsnis, kurį, kurio tikisi daugelis mūsų piliečių ir e, piliečiai nori prie jo taip pat prisidėti. Mes visi uh, turime priimti sprendimus, kurie būtų tarpusavyje koordinuojami tiek nacionaliniu, tiek ir Europos lygmeniu ir tie sprendimai turi būti skaidrus ir įmanomi įgyvendinti. Ir dabar Europos parlamentas norėtų, kad komisija ir taryba ir toliau e, žygiuotų tuo keliu, imtųsi iniciatyvos ir taip pat bendradarbiautų tarpusavyje. Dėkoju kolegai Šulcui. Šulcui dabar ponė, ponas Anjų. Šis teisės aktas leis jums skirti lėšas referendumų kampanijoms, siekiant užtikrinti, kad jūs pasiektumėte tinkamą rezultatą. Jungtinė karalystė ateityje rengs referendumą ir kas kart jūs pasiūlysite pašalinti tam tikrą partiją iš mūsų elektorato. Ir dažniausiai jūs mums pateikėte tiesiog neteisingų atsakymų seriją. Mes atimame pinigus ir siekiame indoktrinuoti savo mokesčių mokėtojus tinkamą linkme. Andrew Duffo teisės aktų remiantis e, bus nueita netinkamų kelių. Junktinėje karalystėje parama jo partijai žlugo. Europos Sąjungos e, kalbėjimas, neteisingas kalbėjimas niekada nebuvo taip neteisingai atspindėtas Europos Sąjungos rinkėjų tarpe. Daugelis mano šalyje laukė tokių referendumų ilgą laiką, tokios galimybės, kuri leistų mums visiškai pasitraukti iš jūsų kontrolės. Ačiū, kolega Brons. Ar jūs leidžiate ponui Silklerui pateikti jums klausimą? Dėkoju, pirmininkė. Ar mano kolega ponas Agnius sutiks su manimi, kad politinė partija, kuri gauna finansavimą kaip vieninga Europinė partija, turės laikytis ES teisės e, nuostatų savo programoje ir kituose veiksmuose. Taigi tokia partija negalės būti europinė, jeigu ji nesilaikys tokių principų. Ar sutiktumėte su manimi, ponia Andriu? Jūs man uždavėte klausimą, taip? Gerai. Taigi paimsime tai, ką galime iš to. Jūs naudojatės velnio pinigais ir norite atlikti Dievo darbą. Sinclair, ar jūs pripažįstate europinius principus? Ne, todėl mes ir esame čia. Dėkoju kolegai Enkniu. Aš jūs netyčia pavadinau kolegą Bronsu. Ponas Bronsas vis dėlto nepasirodė ir dėl to dabar mes pereiname prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, ponas Traškovski. Thank... Leiskite man pirmiausia padėkoti pranešėjai, poniai Žinako ir komisijai už pademonstruotą e, bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Mes bandome kurti Europos piliečių būrį. Aš nežinau, ar mes bandome tą padaryti. Mes šiuo metu bent jau bandome sukurti tą augančią Europos erdvę, kad būtų diskutuojama svarbiais Europai klausimais. Aš manau, kad Europos parlamento tikslas yra priartinti, priartinti piliečius prie diskutuojamų klausimų. Ir svarbiausia ir lengviausia yra pradėti aptarinėti tuos klausimus su pačiais piliečiais. Aš nesu biurokratas, nežinau kaip jūs, aš esu tiesiogiai išrinktas parlamento narys. Diskusijomis siekiama padidinti Europos politinių partijų matomumą ir mes visi priklausom politinėms partijoms, nesvarbu, ar priklausome kairiam, ar dešiniam, ar centro sparnui. Iš tiesų dabar Nelabai kas žino, ką mes darome ir koks yra mūsų statusas, ar mes sukūrėme pridėtinės vertės, bet mes manome, EPP frakcija mano, kad mes kūrėme pridėtinę vertę. Ir ateityje reikėtų renkti rinkimus į Europos parlamentą svarstant europinius klausimus. Aš manau, kad šis pranešimas yra teigiamas dėl trijų dalykų. Pirmiausia, jis nustato tam tikrą pusiausvirą tarp parlamentinių frakcijų ir mūsų darbas yra susijęs su partijų finansavimu. Kitas dalykas yra susijęs su organizacinė konvergencija. Ir trečias dalykas yra tas, kad Europos politinių partijų finansavimo taisyklės tampa skaidresnės ir paprastesnės. Ir tai yra svarbu mums visiems. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Vlašikova Benova, dvi minutės. Vážený pán e, podpredseda Európskej komisie, e, kolegyni. Dėkoju pirmininkė, vicekomisijos nariai, kolegos, kuomet žiūrime į Europos integracijos istoriją ir ES kūrimą, matome, kad ES galima suprasti ne tik kaip valstybių narių grupę, bet taip pat kaip ir politinę erdvę, kurioje galima sukurti tikrą europinę visuomenę. Mes turime taip pat vieningąją rinką, turime savo teisinę sistemą ir taip toliau. Tačiau realybė taip pat yra ta, kad Europos politinės partijos turi savo pačių darbo tvarkės ir jas palaiko Europos visuomenės skirtingos grupės. Jeigu mes stiprinsime tokia, tokias europinės partijas, mes sustiprinsime demokratiją ir stabilumą mūsų visuomenėje. Todėl aš sveikinu tokį pasiūlymą dėl Europos politinių partijų finansavimo taisyklių pakeitimų ir dėl to taip pat uh, Dėkoju vicekomisarui už jo paramą. Šiuo metu svarbu suteikti tokioms partijoms bendrą teisinį statusą. Ir tai yra įmanoma tik tuo met, jeigu mes suteiksime bendrą teisinį pagrindą Europos lygių. Taip pat turime pasvarstyti tai, ar teisingas teikti vieną politinę partiją ir ar jai būtų galima priskirti tik tam tikras politinės partijas, kurios laikosi tam tikrų taisyklių. Reikėtų taip pat nustatyti galimybę atlikti finansinį auditą, užtikrinti skaidrumą, kalbant apie Europos politinių partijų finansavimą. Tai yra sveikintinas žingsnis taip pat ir Europos piliečių akise, kadangi tai padės jų kasdienėme gyvenime. Europos politinių partijų statutas yra tinkamas žingsnis pirmin, bendraujant su Europos piliečiais. Ir tai padidins susidomėjimą Europą. Dėkuoju. Dėkuoju, pusantros minutės, ponas Daf. Na, uh, nacionalinės politinės partijos pastaruoju metu neprisideda prie Europos integravimosi proceso demokratiškai ir veiksmingai. Ir tai yra labai rimta. Iš tiesų yra ta spraga, kurią būtina užpildyti. Reikia kažkokiu būdu sujungti Europos piliečius ir Europos institucijas, parlamentą ir tarybą. Europos politinės partijos nepakeis nacionalinių politinių partijų. Jos tiesiog papildys nacionalinės partijas ir tuo pačiu būdu bus užtikrinta konkurencija tarp skirtingų partijų bei bus ieškoma paramos idėjų ir kandidato prasme. Europos politinių partijų vystimasis yra itin svarbus siekiant, kad sulauktų sėkmės tarp valstybinio sąrašo pasiūlymas, kurį parlamentas svarstys jau visai greitai. Ir aš norėčiau paraginti parlamentą paremti ponios Dženakų pranešimą. Siūlyčiau būti drąsiems ir optimistiškai žiūrėti į demokratijos ateitį. Ačiū. Ačiū ponui Daf. Dabar ponas Alfonsi vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Europos politinių partijų kūrimas yra didelis žingsnis į priekį Europos didžiosioms demokratinėms valstybėms, kur e, siekiant įgyvendinti mūsų piliečių valią. Mūsų e, pranešėja E, daro didelį žingsnį pirmin, e, siekdama, kad būtų supaprastintos taisyklės e, partijų finansavimo ir pripažinimo srityje, kad būtų supaprastintas finansavimas iš viešųjų išteklių. Mes taip pat norėtume, kad šios partijos turėtų galimybę veikti ir už ES ribų, ribų, siekiant įgyvendinti demokratijos principus ir plėtoti demokratinės vertybės. Mes manome, kad e, yra puiku, kad reglamentas e, numato nuostatą, jog reikia, e, nuostatą ir reikalavimą politinėms partijoms būti įsikūrusioms, turėti būsinę bent vienoje iš valstybių narių ir taip užtikrinant jų legitimumą. Mums reikia pagalvoti, ir apie tam tikrus konfliktinius atvejus, pažiūrėjau, aš prisimenu Korsiką ir e, Prancūzijos e, ir Korsikos e, aštrius, paštrėjusius santykius, aš manau, kad į juos reikėtų taip pat atkreipti dėmesį šiame kontekste. Dėkoju, kolega Alfonsija. Pana Kurskė, aš negaliu Jums suteikti galimybės pas, e, užduoti klausimą, e, kadangi Jūs per vėlai pakėlėte savo žydrę kortelę. Dabar, ponia Kurskė, galiu, galite Jūs pasisakyti.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 ir leistų vis daugiau mokesčių mokėtojų lėšų tokiems dalykams, kurie yra nacionaliniai klausimai, o ne Europos lygio klausimai. Tačiau pirmiausia, remkime nacionalinius dalykus, o europinius vėliau. Ačiū ponui Kurski. Dabar dėl darbo tvarkos taisyklių kolega Vanderstop, prašau. Um, Ačiū ponė pirmininkė. Jūs teisingai pasakėte, kad mano žydroji kortelė buvo pakelta per nelik vėlai. Tačiau tai yra netiesa. Dar pono da, ponui Dafui pasisakant, aš daviau ženklą, kad noriu kalbėti. Nežinau, kaip atrodo ta procedūra, gal aš jos neišmanau, gal man e, galima vis dėlto pateikti papildomą klausimą ponui Daf, kuris kalbėjo apie transnacionalistus. Aš nežinojau, kad, tai gali, kad ši tema iškils ir dėl to norėčiau su tuo susijusi klausimą užduoti. Pirmininkas. Na, dėl manęs jūs galite užduoti papildomą klausimą, ponė Vandestop. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl transnacionalistų, kuriuos minėjo ponas Daf, man kyla tam tikrų problemų. Mes e, juk kalbėsime apie tai atskiro pranešimo kontekste, juk mes kalbame ne apie tai, kad egzistuoja transnacionalistai, e, Bet problema yra ta, kad dabar galės į šią sistemą būti įtrauktos visos įmanomos partijos. E, kurios e, bus pakankamai e, atstovaujamos pakankamai plačiai, e, pavyzdžiui, bus veikiančios bent septyniose valstybėse narėse. Ir tai reiškia, kad mes iš tos konkurencinės kovos išmesime daugelis mažesnių partijų. Kaipgi jūs norite reglamentuoti šią sritį, kaip galima, ką, ką reikia padaryti, kad tos mažesniosios partijos nebūtų, ne joms nebūtų atimta galimybė Mm, konkuruoti. Kolega Vanderstop, aš kitą kartą jums nesuteiksiu žodžio, jeigu jūs taip ilgai kalbėsite. Kolega Daf. Pasiūlymas, kurį aš teikiu, yra toks, jog tarptautinis sąrašas turėtų būti sudaromas bent jau iš trečdalio valstybių narių. Tai nėra labai daug. Ir jeigu ponas Vanderštotas negali pritraukti kolegų e, iš panašių politinių partijų, iš šešių kitų valstybių narių, aš rekomenduočiau jam paanalizuoti jo politinių nuomonių patikimumą. Ačiū kolegai Daf. Dabar ponas Sandegard. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu didelis e, politinių partijų Europos ir nacionalinių lygmenių e, draugas. Tačiau politinė partija yra daugiau nei vien partinis aparatas. Vienas iš didžiausių iššūkių demokratijai šiandieną yra tai, kad, Europos, kad politinės partijos vis praščiau atspindi savo piliečių valią. Ir tai yra didžioji problema. Būtent dėl to Europos partijos praranda daug savo narių. Mūsų šalyje, Danijoje, buvo skirta papildomų subsidijų partijoms, tačiau tai taip pat negarantuoja uh, glaudesnių ryšių tarp partijos aparato ir partijos vadovybės ir jos narių. Priešingai, kyla kita rizika, tai yra, kad tas biurokratinis aparatas tampa visiškai nepriklausomu ir kuo nepriklausomesnis tampa tas aparatas nuo narių, tuo blogiau. Dėl to aš esu skeptiškas kalbant apie tą mintį, jog Europos politinės partijos turi būti finansuojamos iš, politinė, iš Europos e, biudžeto. Aš nepasisakau už, e, atsiprašau, aš neprieštarauju Europos politinėms partijoms jų egzistavimu, tačiau aš manau, kad jos turi kurtis iš apačios. Ir mes juk matome, kad šiuo metu tokioms partijoms pakankamo pritarimo ir paramos nėra. Dėkoju, ponai Sindegard, dabar ponas Salavrakos. Καταρχήν συγχαίρω την εισηγήτρια κυρία Γιαννάκου για την ισορροπημένη. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Džanakų, pateikus puikų ir subalansuotą pranešimą dėl Europos politinių partijų. Iš tiesų, norint mobilizuoti viešąją nuomonę, politinės partijos ES yra būtinos. Politinės partijos taip pat yra būtinos siekiant užtikrinti piliečių dalyvavimą Europos politikoje. Šiuo metu mes gyvename tokiu laikotarpiu, kai politika ir politinės partijos yra nepopuliarios. Europos piliečiai jaučia, kad neturi jokios galios. Ir ponios Džanakų pranešimas pagerins Europos politinių partijų situaciją ir leis judėti link Europos suvienijimo. Tai yra labai svarbu siekiant Europos, kuri turi piliečius siekiančius bendrų interesų ir tikslų. Dėkuoju, pana Sinclair, vieną minutę. Šiandien parlamente kalbėjau apie savo rinkimų apygardą ir ekonominius sunkumus, su kuriais susiduria piliečiai. Jie tikrai nenori, kad dar daugiau pinigų būtų leista politikams, nes labai daug tokių jų lėšų jau yra švaistoma. Piliečiai nenori, kad lėšos būtų naudojamos toliau kuriant Europos supervalstybę. Jūs turite savo parlamentą, turite užsienio reikalų ministro, dabar dar norite ir Europos politinių partijų. Jūs norite valstybės, kuri būtų vadinama Europos Sąjunga. Ir net patys skeptiškiausi parlamentarai parlamente ar jie tikrai nori tokiu būdu įgyti daugiau galios. Ačiū kolegijai Sinkler. Dabar ponė Nedelčiava, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Mūsų Demokratijoje parlamentai yra tautos balsas. Taip pat egzistuoja politinės partijos ir politiniai fondai, kurie yra tarsi mūsų tautos galvos, mūsų švisiai protai ir skatinantis demokratijos plėtojimą. Tensions aux élections européennes et les votes sanctions lors. Apgailestaujame, kad e, nepakankamai aktyvus yra rinkėjai rinkimuose į Europos parlamentą. Ir jeigu mes norime sustiprinti mūsų demokratinę sistemą, mes turime e, atsakyti savo į klausimą, kokį vaidmenį turėtų atlikti Europos politinės partijos. Lisabonos sutartis čia labai daug gali padėti. Dabar Mes turime numatyti e, lėšas Europos politiniams partijoms, kad jos galėtų įgyvendinti savo tikslus, tačiau čia reikia elgtis labai atsargiai. Mes turime pastengtis, kad šios partijos netaptų e, tiesiog nepriklausomomis e, planetomis ar kažkokiamis tai tvirtovėmis, kurios nieko nežino apie piliečių lūkesčius kad jos neprarastų savo demokratinių e, tikslų, Mums reikia labai aiškiai apibriežti finansavimo sąlygas ir užtikrinti tokio finansavimo e, valdymo e, skaidrumą. Ne tik didžiosios partijos turėtų būti e, finansuojamos pakankamai, bet reikėtų dėmesį kreipti ir į mažesnės partijas. Taip pat reikia žiūrėti, kad ir tarp nacionalinių ir europinio lygmens būtų užtikrinta pakankama pusiausvyra. Mes turime stengtis, kad šios, šie abu lygmenys būtų kiek manoma labiau susiję. Aš taip pat manau, kad mums reikėtų e, užtikrinti, kad Europos politinės partijos, kaip ir nacionalinės partijos, toliau dirbtų demokratijos vardan ir e, pas, e, plėtotų demokratijos vertybės. Dėkoju, ponė Nedelčiavai, dabar ponas Balčytis europos politinių partijų vaidmens svarba yra įtvirtinta ir lisabonos sutartyje kuria siekiama sukurti veiksmingą europos politinę erdvę. mūsų politikų darbas yra skatinti savo piliečius domėtis europos sąjunga padaryti ją suprantamesne ir prieinamesne bei įtraukti juos į sprendimų priėmimą. tačiau tam būtina tinkamai aiškiai ir vienodai reglamentuoti europos politinių partijų ir fondų veiklą bei užtikrinti demokratinį tokių partijų vidaus veikimą. šios politinės partijos kaip demokratijos skatinimo šaltinis turi turėti vienodą teisinį ir mokestinį statusą kas sudarytų sąlygas užtikrinti geresnį europos piliečių supratimą apie partijas ir geresnį jų atstovavimą. ypatingai svarbu kad tokių politinių partijų vidaus valdymo organų formavimas būtų grindžiamas skaidriais principais leidžiančiais užtikrinti demokratiškus visų partijos organų rinkimus ir demokratinius sprendimų priėmimo procesus. ačiū. Ačiū kolegai Balčyčiui. Dabar ponia Tain. Pone pirmininkė, nedaug piliečių žino, kad egzistuoja Europos politinės partijos ir fondai. Iki šiol uh, tos partijos buvo steigiamas daugiau, bal, daugiau belgi, pagal belgišką modelį. Kągi jos veikia? Jos organizuoja suvažiavimus, e, dalyvaujat kažkokiuose renginiuose. Tačiau po Lisabono sutarties mes dabar turime skurti tikrai realią demokratiją, e, skurdami realias Europos politinės partijas. Komisija šiame pranešime yra raginama e, reformuoti E, teisinį pagrindą, numatyti partijų teisinį statutą. Liberalai pasisakė už tai, kad būtų daromas skirtumas tarp partijos politinės partijos pripažinimo kaip tokios ir jos finansavimo. Labai svarbu taip pat ir užtikrinti, kad Europos politinės partijos būtų demokratinės savo vertybėmis. Tai kol kas nėra savame suprantamas dalykas. Dėkoju. Ačiū kolegiai Tain. Dabar ponas Van Orden. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Vis, vis, visuomenės nuomonė juda viena linkme, tačiau Europos parlamentas ir Europos Sąjunga e, linksta į kitą pusę. Europos piliečiai nereikalauja tarp valstybinių politikų kūrimo. Parlamentas nori skirti dar daugiau lėšų tuo metu, kai nacionaliniai parlamentai karpo viešasias išlaidas. Aš kalbu kaip naujosios skripties pirmininkas, atsakingas už Europos reformas. Aš manau, kad nepriimtina toks pasiūlymas, kuomet yra numatytas didinimas 30 procentų, 2009 metais 6,3 milijonai buvo išleisti. Iki 2012 metų ta suma sieks 12,3 milijonus eurų. Kai kas gali sakyti, jeigu jūs tam prieštaraujate, kodėl jūsų fondas priima finansavimą, atsakymas yra visiškai paprastas. Jeigu mes nepriimame finansavimo, tos lėšos yra paskirstimos kitoms politinių partijų grupuotėms ir fondams. Ir tokiu būdu mes finansuojame politinių oponentų veiklą. Taigi, ponė pirmininkė, mums reikia rasti būdą, kaip gražinti pinigus į savo nacionalinius biudžetus. Ačiū. Ačiū. Kolegis Šuntis. Ponas Huntis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Manau, kad Europos Sąjunga, kuri patiria ekonominę krizę, patiria ir politinę e, krizę strategijos, kurios yra čia įgyvendinamos ir piktina piliečius, E, gerokai nutolusios nuo mūsų piliečių ir piliečiai nesidomi mūsų rinkimais į Europos parlamentą, to mes įtikinome pastarųjų rinkimų metu. Ar Europos politinės partijos galėtų prisidėti prie to, kad piliečiai aktyviau imtų dalyvauti sprendimų prieimimo procedūrose Europos lygmenių? finansavimo, pripaži, pripažįstant finansavimo galimybę, Europos politinės partijos pagaliau galėtų atlikti realų vaidmenį ir nebūtų įtakojamos e, politinių spaudimą, politinių spaudimą darančių subjektų. Tad joms reikia sudaryti galimybės veikti nepriklausomai Partijos darbas turi vykti pagal pačios partijos įsitikinimus, o ne pagal tai, koks finansavimas yra joms skiriamas. Dėkuoju. Panas Paška. Labai ačiū. Šis pranešimas dėl reglamento dėl politinių partijų veiklos atsižvelgia į šio reglamento taikymo patirtį Europos lygiu. Pone Džianaku taip pat nusprendė pristatyti tam tikrus siūlymus tam, kad pagerintų esamą padėtį. Pats svarbiausias pakeitimas yra siūlomas pereimas nuo e, nevyriausybinės organizacijos prie bendrą statusą turinčių Europos politinių partijų. Taip pat kalbama apie finansavimo procentų pakeitimus 10 procentų ribą. 2012 metais Europinės partijos ir fondai turėtų gauti daugiau negu kad 30 milijonų eurų iš ES. Ir tai turėtų taip pat užtikrinti patį didžiausią skaidrumą ES. Tam mes galime tik tai pritarti ir mes remiame tokius pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. Vieną minutę kalbės ponas Vandės Taip. Ačiū, ponė pirmininkė mūsų partija čia yra atstovaujama Europos parlamente, kadangi mes manome, kad ES netarnauja mūsų piliečių, e, piliečiams. Mums e, reikia siekti, kad ES būtų iš tiesų e, veiksni, kad jinai tarnautų savo piliečiams. Europos politinės partijos kol kas visiškai nesukuria jokios papildomos vertės, pridėtinės vertės, e, didinant mūsų piliečių gerovę ar, ar Niderlandų piliečių gerovę. Pone pirmininkė, tokios partijos tiesiog tokios partijos iš tiesų neprisidėtų prie politinio samoningumo ugdymo, kadangi mūsų piliečiams tai absoliučiai nerūpi. Nuo 2004 iki 10, 2010 metų buvo skirta 67 milijonai e, eurų subsidijų forma šia, skirtų šiai partijai, kurie yra atstovaujama Niderlanduose. Tačiau ji nėra pakankamai veiksminga, ji neveikia pakankamai veiksminga ir e, toks finansavimas tiesiog visiškai nieko net neša, jis yra visiškai bevaisis. Dėkui. Ačiū ponai Vandestop, dabar kolega Tusas. Vieną minutę ζήτημα που βάζει η έκθεση για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων τους είναι η δημιουργία. Ačiū. Pagrindinis klausimas, kurį kelia šis pranešimas dėl politinių partijų finansavimo, taip pat ir fondų finansavimo, yra susijęs su Europos statutu. Ir siekia, kad Europos politinės partijas valdytų Europos teisės aktai. Taip pat siekiama sukurti bendrą modelį Europos politinėms partijoms. Taip pat čia kalbama apie bendras programas ir statutus. Kalbant apie biudžetą, man atrodo, čia mes atidarome Pandoros skrynę. Turime remtis finansiniu pagrindu, kadangi antraip mes susidursime su spaudimu pritarti Europos politikai dėl tokių partijų finansavimo. Mes nesiekiame suvienodinti tokios padėties Europos politinėms partijoms. Mes prieštaraujame Europos darbininkų judėjimui. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar suteikiu žodį kolegijai Basėsku pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū, ponė pirmininkė skaidrus. Europos politinių partijų finansavimas yra labai svarbus e, plėtojant e, Europos politinės vertybės ir demokratinės vertybės. Mums reikia tos naujos sistemos, kurioje politinės partijos galėtų tinkamai veikti ir piliečiai taptų jų, e, atsidurtų jų dėmesio centre. Tokis, toks partijų teisinis statutas yra labai svarbus žingsnis į priekį, kuriant Europos politinių partijų sistemą. Mes turime Rumunijoje 343 įstatymą, kuris e, prisideda prie politinių diskusijų partijų finansavimo e, klausimų. Ir e, pagal šį įstatymą, remianti šio įstatymu, diskusijos vyksta dėl to, kiekgi pinigų reikėtų skirti kandidatams, kandidatuojantiems į rinkimuose ir į mūsų parlamentą yra numatytos tam tikros e, mm, sumos ir ribos, kurios, e, kuriomis siekiama užkirsti kelią e, korupcijai. Dėkuoju. Dabar kolega Dots. Thank you, uh, Mr. President. This... Dėkuoju, pirmininkė. Šio vakaro diskusijos simptomiškai parodo visą tai, kas yra negerai Europos politinėje darbo tvarkėje. Aš iš tikrųjų buvau šokiruota girdėdama diskusijas ir matydama, kaip jos labai yra nutolusios nuo paprastų Europos piliečių, ponas Dafas labai aiškiai pripažino, kad būtina užpildyti spragą tarp Europos institucijų ir atskirų piliečių. Tai yra visiškai teisinga, tačiau mes negalime užpildyti šios spragos, kurdami daugiau europinių politinių partijų ir dar daugiau, kur teikdami šioms partijoms išteklius tam, kad jos galėtų gyveninti savo ambicijas. Aš norėčiau pakviesti poną Dafą nuvykti į jo apygardą ir pasižiūrėti į e, tas, tuos judėjimus, kuriems buvo nutrauktas finansavimas dėl to, kas vyksta Junktinėje karalystėje ir koalicinėje vyriausybėje ten. Būtina suteikti žmonėms teisę pasisakyti dėl Lisabono sutarties, dėl kitų klausimų ir dėl to, kas vyksta tose institucijose. Ačiū, poniai Dots. Diskusijas pabaigs komisijos narys, panas Ševčiovič. Prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti dar kartą kolegiai Džanakau už šį pranešimą. Šios diskusijos labai aiškiai parodė, kaip svarbus yra tie klausimai, kurie išryškinti jos pranešime. Aš manau, kad pasikeitimas nuomonėmis taip pat aiškiai parodė, kad tie klausimai yra labai delikatos. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu rytoj e, parlamentas pritars šiai teisėkuros rezoliucijai, komisija gerbs savo įsipareigojimus ir reaguos per tris mėnesius į šią rezoliuciją. Diskusijos parodė, kad e, šis darbas yra labai delikatus ir labai jautrus, nes jis apima klausimus, kurie teisiškai ir politiškai yra itin jautrus. Pirmiausia, kalbant apie Europos politinių partijų statutą, mes ketiname atlikti analizę, turėsime labai kruopšiai išnagrinėti teisinę bazę, galimą teisinę formą ir mums tikriausiai reikės parengti ne vieną teisės aktą šiuo klausimu. Mes peržiūrėsime reglamentą 2004-2003 ir vien tik šį reglamentą peržiūrėti nebus pakankama, nes statute reikia kalbėti ir apie finansavimo klausimą. Taigi šis klausimas taip pat turi susilaukti įdėmaus dėmesio. Daug kas kalbėjo apie finansinio reglamento pakeitimus. Čia dar kartą mums reikės labai aiškiai peržiūrėti poreikius ir tvarkaraštį bei terminus. Šiame pranešime reikalaujama daugiau lankstumo Kaip žinia, buvo imtasi tam tikrų žingsnių jau 2007 metais. Mes be jokios abejonės nagrinėsime visus šiuos pasiūlymus ir tą darysime labai atidžiai. Bet negalėčiau pasakyti, kad būtų galima atlikti pakeitimus jau dabartinėme finansų reglamente. Žinoma, kad parlamentas gali kelti šį klausimą, nes yra teisės aktų leidėjas ir jeigu nori tą daryti, žinoma, turi tokią teisę. Taigi ačiū dar kartą ponė pirmininkė ir mes lauksime tolesnių diskusijų šiuo klausimu po to, kai parlamentas patvirtins rezoliuciją ir komisija parengs atitinkamus teisės aktų pasiūlymus. Ačiū komisarui Ševčiovičiui. Ir pabaigoje kalbės ponė Džanakų pranešėja, prašau. Ačiū komisijos nariui už jo pasisakymą, už jo pažadus. Dėkoju kolegoms, kurie pritarė mano mm, pranešimui. Ypač Turėčiau pakartoti tai, ką kalbėjau apie finansavimą. Partijos nereikalauja daugiau lėšų keičiant 2007 metų reglamentą. Mes tiesiog įtvirtiname didesnį skaidrumą. Tai patvirtino ir tarptautiniai stebėtojai. Ir e, taip pat yra pripažįstamos Europos politinės partijos, būtent Europos lygmenių. Taip pat sistema yra orientuojama į Europos institucijas ir Europos teisėkūros procesus. Tai reiškia, kad e, iš esmės sistema pagerėja ir ji ima veikti mūsų piliečių labui. Skaidresnė aplinka, finansavimo, e, Europos politinių partijų finansavimo aplinka įgyja ypatingai svarbę e, demokratinę reikšmę. Mums reikia, kad politinės partijos e, e veiktų taip, kad jų dėmesio centre atsidurtų mūsų piliečiai. Ir tai e, sudaro galimybės mūsų žmonėms mm, imti savo likimą į savo rankas ir pagerinti savo gyvenimą. Taigi tai yra iš tiesų didesnis, geresnis dalykas, geresnė ateitis mūsų piliečiams. Ačiū. Rytoj 12 val. įvyks balsavimas dėl šio pranešimo ir dabar pereiname prie bendrųjų